to start. We have just one hour, less than one hour. Turime mažiau nei valandą laiko. Very important change of views. Pasikeiskime dabar nuomonėmis. And final. Ilgai lauktas šansas tai padaryti ir norėčiau pasisveikinti su abiem vicepirmininkais, e, ponu Dombrovskiu ir ponu Moskovičiu ir pasidžiaugti galimybę aptarti su jais dabar kovo mėnesį mm, šeštąjį. Šeštąją gruodžio paskelbtą pasiūlymų rinkinį dėl e, ekonominės ir pinigų sąjungos pagilinimo, bet ir pakalbėti apie tai, kas nutiko per tą laiką. Ko reiktų tikėtis, mes tikimės išgirsti iš jūsų, kaip atrodys Antroji pasiūlymo dalis, kuri bus paskelbta gegužės mėnesį, taip pat e, rengiamės e, Birželio mėnesio taryboje vyksiančioms diskusijoms. Tikimės, kad tos diskusijos nebus atidėtos po susitikimų. Nes atrodo, kad kai kurie dalykai kartojasi. Dabar yra lemiamas etapas. Jūs pristatėte visą eilę svarbių pasiūlymų ypač dėl ESM <clears throat> e ir taip pat e, koordinavimo ir valdysenos pasirodė svarbių e, pranešimų dėl ateities, taip pat dėl, dėl siūlymų keisti bendrasias struktūrinių reformų gairias. Tai tarsi eksperimentinis projektas. Tačiau kai kurių elementų dar stinga. Kaip žinote, komitetas, mūsų komitetas ypač domisi šiais klausimais, fiskaliniais dėbėjimais, makroekonominiu veikimu, todėl mums įdomu sužinoti, kas pasiūlyta ir kas, koks darbas vyksta ir kokiu pasiūlymu tikėtis, tai mums labai svarbu. Dabar yra kovo, kovas ir todėl dabar aptarsime gruodžio mėnesį pristatytą pasiūlymą ir pakalbėsime apie tai, kas dar mūsų laukia. Komentuodamas patį pristatytą pasiūlymų rinkinį, norėčiau išsakyti politinių e, komentarų, dažnai tai darau, kai svarstome šią temą. Parlamentas yra <clears throat> vieningas šiuo klausimu ir pasiryžęs paremti komisijos pasirinktą teisinį pagrindą dėl ESM įtraukimo į FM 352 e, straipsnis, pagal kurį ši institucija integruojame į ES teisinę sistemą. Todėl mes norėtume sužinoti, kas vyksta taryboje ir eurogrupėje nes oficialiai mes dar net nesulaukėme teisinio pasiūlymo teksto. Kol kas jis dar mūsų nepasiekė. Mes tik tai išgirdome apie tai, kad jis paskelbtas. Žino, kad valstybės pareiškia, jog nori visų pirma apsvarstyti turinį ir tik paskui kalbėti apie institucinę sąrangą. Tačiau tai nėra du atskiri dalykai. Todėl dabar norėtume aiškumo ir išsiaiškinti, ar tai uh, tik tai iliuzija, ar tai tikras dalykas, tas pasirinktas teisinis pagrindas. Ir tai labai svarbu mums, ne tik dėl institucinių priežasčių, kaip jau sakiau, mes nenorime pamiršti to, kad tą instituciją finansuoja valstybės narės. Mes nenorime gvieštis tiesioginės tos institucijos kontrolės, žinome, kad tai paskata komisijai bet e, institucijų sklandaus veikimo vardan. Labai svarbu, kad ta institucija rastų tinkamą vietą institucijos sistemoje, kad ji veiktų stabiliai, nes kitaip teks ją iškelti. O pinigų biudžete tuo tarpu nėra labai daug. Todėl sunku įsivaizduoti, kaip naujas funkcijas galima būtų suderinti su jau paskirtomis. Pavyzdžiui, galėčiau paminėti sanglaudos politiką, reikia pasirinkti tinkamą derinį funkcijų. Tikiuosi apie tai iš jūsų išgirsti, bet jau ir taip daug pasakiau ir dabar žodis jums. Visų pirma, Valdžiai Dombrovskijai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę man dalyvauti šiame klausime. Po penkių pirmininkų parengtos ataskaitos ir komisijos dokumento dėl e, Ekonomikos ir pinigų sąjungos gilinimo vyko diskusijos šio klausimų parlamente ir vadovų taryboje ir po šių uh, diskusijų mes pateikėme pasiūlymų rinkinį, kuris pasirodė praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Todėl tikrai džiaugiuosi galimybę juos aptarti šiandien su jumis. EPS gilinimas nėra tikslas savaime, tai būdas siekti darbo vietų kūrimo, ekonomikos saugimo, finansinio stabilumo ir ekonominės konvergencijos pagrindiniais gairiais, kuriomis remiasi komisija - vieningumas, veiksmingumas, našumas bei demokratinė atskaitomybė. Kai tik įmanoma, EPS užbaigimas turi būti procesas, kuriame dalyvautų valstybės narės. Turime našiau naudoti turimus išteklius, užtikrinti atskait, atsakomybę, solidarumą. Dalymasis rizika turi taip pat būti nepamirštas, reikia nepamiršti politinės atsakomybės, skaidrumo ir intensyvesnio dialogo, kuriame dalyvautų Europos parlamentas, socialiniai partneriai ir visuomenė. Pakomentuosiu mūsų pasiūlymo ekonominį situaciją Europoje. Per dešimtmetį yra didžiausias augimas, nedarbas yra žemas, nedarbas pasiekė iki krizinį lygį, žmonės gyvenantis ant skurdo ribos, jų skaičius taip pat yra labai sumažėjęs, mūsų bankininkistės sektoriaus kapitalizacija yra labai gera. Reikia pozityvių sąlygus E, stiprinti ekonominį pagrindis, taip pat e, sustiprinti fiskalinius buferius ir siekti konvergencijos. Tai reiškia, kad reikia struktūrinių reformų, bankininkistės sąjungos užbaigimo ir kapitalo rinkos skūrimo. Tai pagrindas e, tvirtai solidžiai PS, reikia tinkamai veikiančios ekonomikos, kuri kūrė gerovę ir darbo vietas. Nuo 2011 valstybės narės pasiekė tam tikros pažangos E, gyvendinamos šalims skirtas rekomendacijas. Todėl mes klausime savęs, kaip galėtume joms padėti šiame darbe. Komisija siūlo sukurti reformų gyvendinimo priemonę, teikti paskatas valstybėms narėms, kad jos įgyvendintų su komisija sutartas rekomendacijas, teisėkros pasiūlymas šią temą pasirodys gegužės mėnesį. Bet jį jau galima dabar išbandyti e, šiame eksperimentinėme etape valstybės narės gali tai daryti laisvą valią, pasinaudodamos finansai iš, iš finansų rezervų ES e, fondų. Apie tai jau diskutavo regi komiteto nariai, bet mes manome, kad reikia E, stipriau pasistumėti šių siūlymų svarstymę. Norime didinti struktūrinio formų paramos fondą iki 2020-ųjų, didinti fondo lėšas. E, tai fondas, iš kurio valstybės narės gali prašyti paramos techniniams dalykams, taip pat reformų stiprinimui ir gilinimui. Ir paklausa yra 18 metų biudžetas e, finansavo tik vieną penktadalį visų peržiūrėtų prašymų. Gerbiami nariai, manau, kad e, jeigu norime gerovės, Europa turi būti įtrauki ir atvira. Matėme, kokie procesai vyko praeitįje, siekiant konvergencijos, todėl raginame valstybės, turime teikti paskatą valstybėms narėms norinčiams įstoti į ES, todėl komisija uh, E, yra pranešusi, kad gali teikti paramą pasirengti reformams valstybėms narėms, kurios nori stoti į es ir tokios paramos prašo. Ir tai numatoma pagal struktūrinę reformų paramos programą, o po 2010 atsiras konvergencijai skirta priemonė ir konkretų pasiūlymą šią temą pristatysime gegužės mėnesį. Tačiau dideli ekonomikos sukretimai visada gali nutikti, todėl reikia e, tinkamos krizių valdymo įrankių dėžutės. Ir tai yra mūsų prioritetas. Kuo daugiau e, rizikos dalymos užtikrinsime, tuo mažesnė rizika teks viešajam sektoriu. Todėl turime užbaigti bankų sąjungą ir kapitalų rinką. Bankų sąjungoje reikia tų dviejų svarbiausių žingsnių, tikimės jūsų paramos, Peter Simen ir Gunnar Hock Gunnar Hockmark, šešėlinį pranešėjai, tikimės dirbs sparčiai e, dėl rizikos. E, mažinimo priemonių pasiūlymo. Taip pat reikia nepamiršti, kad eurozona išlieka e, pažeidžiama kitų rizikos veiksnių, pavyzdžiui, blogos paskolos gali pakengti šiam procesui, mažinant bankininkystės sektoriui tenkančią riziką. E, susitarimas dėl svarstomų pasiūlymų labai svarbus, kuriant bankininkystės sąjungą. Parlamentas turi parengti poziciją dėl e, pensin, pensijų E, finansinių produktų. Tikimės, kad pasiūlymas bus parengtas iki vasaros pradžios. Europos priežiūros institucijų pasiūlymas lygiai taip pat svarbus, tai laukiame konstruktyvių kompromisų šią temą. Tačiau negalime tikėtis, kad rinkos pačio savaime absorbuos didelius sukretimus ir, kaip matėme per krizę, vyriausybės kartais praranda prieigą prie e, e, kredito ir finansų rinkų reikiantis priemonių. Komisija turėtų E, remtis e, toliau plėtoti Europos stabilumo mechanizmą, e, numatyti pagalbą finansinės problemas išgyvenančioms valstybėms. ESM pavertė Europos pinigų fondų užtikrinsime didesnę demokratišką kontrolę. Naujasis Europos valiutų fondas galėtų tap, ta, tapti svarbių įrankių šalia ES e gelb, Europos gelbėjimo fondo, bankų gelbėjimo fondo. rengdamiesi stambiems asimetriniams sukretimams, mes mastome apie naujas funkcijas toliau akcentuojame ekonominius persitvarkymus, kad būtų sukurti reikalingai buferiai, tačiau tokie sukrėtimai labai sumažina fiskalinių veiksmų erdvę. O žinome, kad papildomų įtampų laikotarpių e, finansiniai, finansinis sektorius labiausiai pajunta pasiekmes. Gruodžio mėnesį pateikėme pasiūlymus, o dabar toliau plėtojame pasiūlymus dėl paskolų ir galimų e, laikinų subsidijų, e, tai neturėtų tapti nuolatinio e, lėšų perkelimo klausimų. Toliau stabilumo, koordinavimo ir valdysenos sutartis pagal ES teisės aktų kontekste, e, tinkamai valdomi finansai bei reikalingi buferiai yra svarbiausi veiksniai čia. Pone pirmininkė, mėly kolegos, dabartinė palanki ekonominė aplinka mums suteikia galimybę kurti gerovės ekonomiką paremtą solidžių pagrindų, mąstant apie mūsų bendrą ateitį. Ir mūsų laukia dar vieni metai, teisė kūrinės veiklos metai iki parlamento rinkimų ir norime juos išnaudoti, siekdami visapusės pažangos. Ačiū. Labai ačiū, vicepirmininkė Dombrovskė. Dabar žodis eh, komisarui Moskovičiui. Eh, gerbiami parlamentarai. E, gerbiamas Valdis, Europos e, vadovų taryba, kuri vyko praėjusią savaitę, e, kalbėjo apie Europos pinigų ir ekonomikos sąjungos stiprinimą ir mes turime dirbti, laukia daug darbo iki birželio ir e, manau, kad visi nusiteikia dirbti, ne tik komisija, bet ir jūs. E, darbas laukia sudėtingas ir mums labai svarbu, kad nesėdėtume sudėję rankų, bet turime turėti galvoje, kad balandį e, komisija pasiūlys naujų finansinių priemonių, kai kalbame apie laikotarpį po 20 metų. Neturime mažinti savo ambicijų ir tie komisijos pasiūlymai yra labai svarbus, nes mes nenorime būti kaip tie gaisrininkai, kaip begerbčiau aš gaisrininkus, kurie tik gaisrus gesina. Mes turime orientuotis į e, ilgą laikotarpį. Aišku, turim turėti priemonės reikalingas e, reformom įgyvendinti, kad valstybės narės galėtų jomis e, pasinaudoti. Ir kalbant apie reformas, be kita ko, sieksime ir didesnės socialinės įtraukties. Mm, kalbant apie stabilizavimą, aš manau, kad Europos stabilumo priemonė labai reikalinga, saugant investicijas ir apsisaugant nuo didelių struktūrinių šokų. Dėl to reikia, kad stabilumo mechanizmas būtų realus, ekonomiškai pagristas ir ekonomiškai tvirtas, kad iš tiesų čia būtų pakankamai išteklių tą stabilizavimą užtikrinti. Ir komisijos pasiūlymas irgi atitinkamai uh, busitai orientuotas, kalbame apie laikotarpį daugiametę finansavimo programą po 20 metų. Aš noriu pabrėžti, kad tos dvi biudžeto priemonės uh, užbaigs visą dokumentų paketą gruodį. Tas bus padaryta. Ir sieksime mm, taip pat rizikos naštos pasidalinimo ir rizikos mažinimo eurozonoje. Aš norėčiau mm, pabrėžti, kad kai kalbame apie demokratinę atskaitomybę, tai ne visuomet jai skiriamas pakankamas dėmesys Ir turime neužmiršti ir neaukoti kažkokių kitų tikslų labai demokratinės atskaitomybės. Ir čia mes pasiūlėme keisti Europos stabilumo mechanizmą ir paversti jį Europos mm, krizės fondų ir numatyti reikalingas priemonės, tuo pat nesusu, nesusilpninant Europos parlamento vaidmens. Aš manau, kad ta tarp vyriausybinė e, stabilumo mechanizmo e, dvasia leis mum geriau veikti e, toliau reikia kalbėti apie tą mm, biudžetinę integraciją ir čia turime neužmiršti taip pat ir lankstumo aspekto. Ir galiausia tas pasiūlymas dėl Europos ekonomikos ir finansų ministro. Būtent tai pabrėž, kad didės demokratinė atskaitomybė, mes norime jungti Eurogrupės e, pirmininko ir komisaro atsakingo už ekonomikos ir pinigų klausimus funkcijas. Ir tas naujas asmuo, tas naujas postas e, leistų mums e, daug geriau valdyti e, eurozoną ir būti, užtikrinti didesnę demokratinę atskaitomybę. Nes E, nedemokratiniai e, sprendimai tikrai, mano nuomonė, nėra tokie efektyvūs kaip demokratiniai. Ir dėl to aš labai norėčiau, kad parlamentas ir neužmirštų to demokratinio aspekto, kuris yra mūsų pasiūlymuose. Mm, taigi mes e, siūlome atsižvelgti ekonominę situaciją ir norime, kad Europa ir toliau būtų tas galimybių langas, e, stiprinant ekonomikos ir pinigų sąjungą. Bet e, kaip ir visi galimybių langai, jis vieną gražią dieną užsivers, užsidarys, taigi turime priimti laiku svarbius sprendimus e, kad nepavėluotume ir tos sprendimus turime padaryti per birželio vadovų susitikimą. Dabar esame kovo pabaigoj. Taigi turime dirbti, kad tas viršūnių susitikimas, e, kuris vyks birželį ir bus skirtas eurozonai, iš tiesų pasibaigtų tais rezultatais, kurių mes tikimės. Ir tikrai piliečiai mum neatleis, jei mes nepasinaudosim tuo galimybių langu. Taigi aš labai viliuosi, kad paremsite mus mūsų ambicijose, mūsų darbose. Dėkui. Thank you. First speaker, Burkhard Balts. Ačiū, Burkhard Balts. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmas vicepirmininkė, komisijos nariai, dėkoju už jūsų pristatys mintis dėl e, ekonomikos ir pinigų sąjungos teisės aktų rinkinio kuris buvo pristatytas gruodžio mėnesį. Šiandien jūsų pristatytas teisės aktų rinkinys taip pat yra labai įvairialypis. Manau, kad reikia jį išsamei apsvarstyti, vertindamas ponų Dombrovskų ir Moskovičių pasisakymus, galiu pasakyti ir padaryti išvadą, kad taip pat ir komisijos viduje nuomonė šiuo klausimu pakankamai plačiai išsiskiria, bent jau toks būtų mano vertinimas ir išvadas. Norėčiau apsiriboti kai kuriais e, svarbiausiais aspektais, kalbant apie atsigaunančią ekonomiką. E, šiuo metu gyvename tokiu laikotarpiu, kuomet ekonomikos augimas ir prognozijas jau nuolat yra gerinamas tai ir daugiausiai grėsmių mes patirime ne ekonomikos, o politikos srityje. Manau, kad turėtume pasinaudoti šiuo teigiamu laikotarpiu tam, kad galėtume pasirenkti ekonomiškai sunkesniems laikotarpiams, kurie mus laukia ateitie. Puikiai žinome, kad žemų palūkanų normų laikotarpis kada nors pasibaigs. Jungtinė karalystėje palūkanas jau dabar didėjantys valstybėse, taip pat todėl turime pasinaudoti tą palankę situaciją, siekiant stiprinti eurozonos konkurencingumą ir e, pasirengti busimoms krizėms. Noriu paklausti, kiek komisijos pasiūlymai prisideda prie to, kad būtų vykdomos reikiamos reformos orientuotos ilgalaikį ekonomikos augimą. Dar vieną klausimą noriu užduoti dėl derinamumo kriterijų taikymo valstybėse narėse. Ekonomikos ir pinigų sąjungos teisės aktų rinkinyje minimos institucinės e, diskusijos. Aš manau, kad mes turėtume vadovautis principu, e, kuomet e, forma yra pritaikoma prie funkcijų. E, taigi pirmiausia, turime kalvoti apie funkcijas ir po to apie formatą. Ir aš manau, kad institucijos e, e, pavadinimai yra nieko verti, jeigu mes nesivadovausime bendromis vertybėmis, turime prisimti. Visi svarius įsipareigojimus siekdami bendros ekonomikos ir pinigų sąjungos ir jeigu visi sieks bendromis pastangomis šio tikslo, tai bus prasminga žengti ir tolimesnius žingsnius, kaip komisija ketina užtikrinti tą suderinamumo e, procesą tarp atskirų valstybių narių, pavyzdžiui, gyvenant Europos semestro rekomendacijas ir pradedant viešas diskusijas arba skatinant viešas diskusijas nacionaliniuose parlamentuose, siekiant prisimti didesnį atsakomybę už eurozonos gerovę. Ačiū. Ačiū Burgartai už klausimą. Pirmiausiai norėčiau paminėti galbūt e, pirmą aspektą, už kurį esu atsakingas e, komisijos struktūrą. Iš tiesų turiu pasakyti, kad e, komisijoje nuomonės neišsiskiria, pasiūlymą pateikėme bendrai su komisijos tarimu Moskovičiu ir gruodį pateiksime dar papildomus pasiūlymus, imsimės tolimesnių veiksmų ir tą darysime bendrai. E, Nepaisant to, kad komisijoje mes diskutuojame, turime atitinkamą darbo grupę projektinę, kuriai pats vadovauju dėl e, ekonomikos ir pinigų sąjungos sustiprinimo ir mes joje diskutuojame ir aptarėme įvairius aspektus. Tačiau pasiūlymus teikiame bendrai. Kalbant apie, sakant į kitus jūsų klausimus e, dėl uh, būtinybės stiprinti mūsų ekonomikos atsparumą, konkurencingumą ir e, e, būtinybės pasirenkti e, galbūt blogesniems laikams. paruošiant atitinkamą rezervą. Mes dabar dirbame mm, keliomis kryptimis, siekdami stiprinti ekonomikos atsparumą, teikdami parmą per struktūrinius fondus valstybės narėse ir taip pat siekime sustiprinti ES krizės reagavimą priemonės e, besirengiant galimoms didelio masto ateities krizėms ir e, e, Taip pat dirbame su valstybėmis narėmis, e, deriname savo veiksmus. Taigi dirbame trimis kryptimis. Aš galiu tik tai patvirtinti tai, ką valdys minėjo dėl mūsų pasiūlymų bendro pobūdžio. Komisijos kolegijoje mes dirbame kaip viena komanda. Ir pasiūlymus remia visa komisija, visas struktūros, panas Balts minėjo, kad dabar mes esame patiekę, pasiekę tokį <clears throat> ekonomikos ciklo etapą, kuomet ekonomikai sekasi visai gerai, tačiau tai nereiškia, kad jau galime nuleisti rankas ir nieko nedaryti. Tačiau taip pat nemanau, kad turėtume pamiršti būtinybę valstybės narėse vykdyti struktūrinės reformas, kurios yra vykdomas pasitelkiant strikt skirtingas procedūras, taip pat vykti eurozonos struktūrinės reformas. Du pavyzdžius galiu pateikti, kalbant apie blogas paskolas, jos ir toliau išlieka kolektyvinė problema. Trečdalis visų paskolų yra blogos nuo krizės pradžios, tačiau jau esame Bankų sąjungos kontekste patvirtinę atitinkamą priežiūros mechanizmą, e, kurio neturėjome kilus krizė, tačiau dar ta. Uh, bendro priežiūros mechanizmą reikia baigti kurti, kalbant apie e, pertvark, bankų pertvarkos fondą ir kitus e, atidėjimus. E, tai tinkami pasiūlymai yra teikiami ir taip pat įgyvendinami e, ekonomikos ir pinigų sąjungos kontekste. Pirmans perės, džiaugiuosi jūsų pristatytų teisės aktų rinkinio. E, mes belaukdami godo tikrai einame teisingą kryptimį. Minėjote tos iššūkis, su kuriais susidurima kuriant e, kapitalų rinką arba bankų sąjungą, tačiau reikia šiame kontekste taip pat priminti, kad šios rytis tikrai yra labai e, svarbios, e, nenumenkinant e, ekonomikos ir pinigų sąjungos svarbos. Todėl manau, kad galbūt anksčiau pasimtas kryptis reikėtų šiek tiek pakoreguoti, kalbant apie mano minėtas, e, anksčiau minėtas dvi sritis, kalbant apie e, Europos valiutų fondą. Jis buvo nekartą pristatytas praėjusią savaitę, komisijos narys Moskovičiai apie jį užsiminė paminėdamas tam tikrus principus, kurie mano manimu yra e, esminės svarbos. Manau, kad pagrindiniai mūšiai jau baigėsi, nepaisant to, kad negalime atmesti taip pat ir tam tikros evoliucijos, aš turiu minėti pavadinimą. E, ir e, čia tikrai turėtume išvengti bet kokių sąsojų į Tartautinį valiutos fondą, net ir Europos Sąjungos kontekste. Manau, kad Komisija turėtų atkreipti dėmesį į tuos du aspektus. Pirmiausia, kalbant apie tai, kad e, pabrėžiant, kad ES lygių negalime taikyti tokio valiutos fondo veiklos ketvirtojo straipsnio, nes neturime tinkamų įgaliojimų, e, siekiant užtikrinti biudžeto drausmės užtikrinimo kontekste, taip pat kalbant apie finansinio stabilumo e, priežiūrą ir. E, e, SSM tai yra bendro priežiūros mechanizmo sukūrimo. E, e, manau, kad e, taip pat reikia nepamiršti ir trejato vaidmens svarbos. Visus šios dalykus turime nuolat turėti omenyje, kalbant apie kalbant apie bendrą finansinę padėtį ir e, mokesčių susitarimą, jis e, turi būti suderintas su e, šešių teisės aktų rinkiniu, dviejų teisės aktų rinkiniu bei kitais svarbiais įstatymais Todėl mes laukime tinkamo pasiūlymo gegužės mėnesių dėl stabilumo stiprinimo. Aš žinau, kad e, susitarti bus pakankamai sudėtinga, tačiau pirmiausia reikia susitarti dėl pagrindinių principų. Todėl, man atrodo, labai svarbu e, užsibrėžti, sukurti kuo platesnių užmojų mechanizmą, kuris būtų pritaikytas eurozonos poreikiams, e, turint omenyje dabar vykstančias diskusijas mano politinėje šeimoje, mes vis tik tai manome, kad e, nereikėtų atsisakyti e, minimalaus e, <clears throat> nedarbo draudimo išmokos dydžio. Ačiū, ponė Beres, jūs esate teisi, mums primindama, kad e, diskusijos tikrai nesibaigė. Kalbant apie ekonomikos sprendimų sąjungos stiprimą, reikia paminėti tris aspektus. Tai yra e, protekcionistinį lygmenį pirmiausiai, e, euro kaip mūsų stabilumo garanto aspektą, dinamiškumo e, E, aspektą, tai yra būtinybė skatinti investicijas ir demokratinį lygmenį, taip pat e, turėtume paminėti, jis yra labai svarbus, kalbant apie tos aggregate fiscal stance, tai yra suderintas finansinės pozicijos, e, mokesčių pozicijos. Mes dirbame su Europos mokesčių valdyba, su ponu Tillersenu ir vadovaujamės jo rekomendacijomis ir nuomonė nuomonėmis, kurios yra teikiamos ir naudojamės kitomis e, ekonomikos ir politikos priemonėmis. Kalbant apie stabilumo stiprinimą, aš pasižymėjau jūsų minėtus du aspektus, kurie man atrodo tikrai nusipelno, tačiau šiek tiek platesnio masto svarstymą. Uh, uh, Norėčiau the... pridurti kai ką dėl kapitalų rinkų sąjungos ir bankų sąjungos. Iš tikrųjų, tas darbas nepakeičia mūsų veiklos gilinant EPS. Tai yra trumpalaikiai mūsų prioritetai, nes manome, kad galime pasiekti konkrečių tikslų artimiausių laikotarpių, pavyzdžiui, bankų reformos pasiūlymų rinkinys 2016 lapkritį E, pristatytas, tikimės, kad netrukus taryba pateiks bendrąjį požiūrį, parengs bendrąjį požiūrį. Ir iš principo bus pasiekta susitarimo dėl e, buferio bendram bankų gelbėjimo fondui bei Europos indėlių draudimo e, sistemos kūrime. Tai susijęs su 20 teisėkros pasiūlymų patiktų, bet iš jų patvirtinti. Pati tik tai trys. Todėl mums reikia suintensyvinti darbą, pasiekti konkrečių rezultatų. Bet tie du darbo srautai yra vienas kitą papildantis ir sustiprinantis ir neprieštaraujantis vienas kitam. Ačiū. Ačiū. Ir kaip jau sakiau, mes esame pasiryžę sparčiai dirbti ir imtis E, naujų pasiūlymų dėl blogų paskolų ir kitų temų, kad tai būtų patvirtinta bankininkystės sąjungos kontekste. Pervonš, dėl jūsų minėtų, po, minėtų posakių e, Bruselėje e, galioja visokių išimčių, pavyzdžiui, tas posakis, kad e, Magrito žymusis paveikslas pavadinimu tai nėra pipkė, bet galima teikti, kad tai yra pipkė, pipkės atvaizdas. Pirko Ruonen Lenin. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už galimybę aptarti EPS pasiūlymų rinkinį. Charles Whiplows profesorius yra pasakęs, kad EPS atsiradimo priežastis yra politinės ir techninės, o ne ekonominės. Yra įrodyta, kad TVM e, lėšų nepa, nepakanka remti besivystančias ekonomikos šalis, tačiau TVM lėšos neskirtos gelbėti ekonomiką. Tai, tai turi būti katalizatoriumi tam tikrai veiklai. Tačiau vis dėlto situacija yra neaiški praėjus daugeliu metų po krizės. Pavyzdžiui, Graikijos, Graikija buvo gelbėmas siekiant išgelbėti, sustabilizuoti rinką, o TVM teikia paramą sun, sunkioje situacijoje atsidūrusioms šalims, kuriems reikia stabilizuoti savo finansus ir sukurti tinkamas sąlygas ekonomikai ir ištaisyti padarytas klaidas. Gal ar yra rimtų solidžių ekonominių priežasčių ir argumentų, kodėl reikia Europos valiutų fondo, nes yra tarptautinis valiutos fondas, kuris ir, yra prisidėjęs gelbėjant, sprendžiant daugybę krizių praeitie. Dėl Europos valiutų fondo ir Tarptautinio valiutos fondo. Noriu pasakyti, kad mes per eurozoną ištikusią krizę pamatėme, kad mums reikia kažkokio tai nuosavo krizių gelbėjimo mechanizmo. E, buvo atsiradę įvairiausių priemonių, FSF ir galiausiai sukurtas nuolatinis Europos stabilumo mechanizmas. Tai buvo pamoka, e, patirtis e, įgyta krizėje ir kuri mums įrodė, kad reikia, mums, mums reikia savo gelbėjimo mechanizmo. Taip pat egzistuoja ribos, kokiu mastu TVM gali įsitraukti į eurozonos šalių gelbėjimo programas, remimo programas. Kaip išsivyščiusios ekonomikos valstybės, valstybių bendrėje mes turėtume gebėti patys pasirūpinti savimi, todėl tarptautinio valiutos fondo vaidmuo yra ribotas, bet žinoma, svarbu pažymėti, kad dabartinėje stabilumo mechanizmo sutartyje numatyta, kad draugė, komisija draugė su ACB bei e, prireikus bendradarbiaudama su TVM įmasi veiksmų, tačiau, kaip matote, po paskutinės Graikijos programos patvirtinimo e, TVM ten jau nebedalyvauja, nebeinešia savo lėšų, todėl reikia stipresnio Europos stabilumo mechanizmo vaidmens arba reikia kurti Europos valiutų fondą. Ačiū. Wolf Klins. Ačiū, pana pirmininkė. Mes e, puikiai suprantame, kaip yra svarbu Europos stabilumo mechanizmą paversti Europos valiutų fondu. Jūs abu pabrėžiate, kad tai turi būti daroma vadovaujantis bendrijos teisė. Man atrodo, kad labai nedaug valstybių narių yra pasirengusios atsisakyti e, tarp e, vyriausybinio veiklos metodam. E, Jos ir anksčiau nebuvo linkusios pritarti bendrijos metodo taikymui. Ką darysite, jeigu taryba nepritars pasiūlymui pagal bendrijos metodą steigti Europos valiutų fondą? Pone Moskovičiai, jūs minėjote, kad tai taptų didžiulę klitimį tolimesniai raidai. Taigi, kokiu veiksmu imtumėtės tokiu atveju? Antras klausimas dėl vadinamo Europos e, ekonomikos ir finansų ministro valstybės narės aiškiai pareiškė, kad jos nelaiko komisijos ES vyriausybė. Taigi, e, kokią funkciją tas finansų ministras turėtų atlikti? Ar jis bus eurozonos vadovas ir dar atliks papildomas funkcijas? Ne komisijos struktūrų kontekste, e, panašiai kaip vyriausiai galiotinė Mogherini, bus kartu komisijos narys ir eurozonos vadovas. Ir pavadinimas jau pats pasako, finansų ministras turi atlikti e, vyriausybės nario funkciją arba panašią į ją e, atimant tam tikrą dalį galiojimą iš valstybių narių. Kaip spręsti šią dilemą? Dar vienas dalykas yra susijęs su pakankamai didelė e, tarpusavio priklausomybė e, tarp bankų ir atskirų valstybių narių vyriausybių, turiu omenyje, dėl bankų laikomų e, vyriausybinių obligacijų kiekio. Kaip ketinate įveikti tą tarpusavio priklausomybę tarp bankų ir vyriausybių tam, kad e, bankams ateitie nereikėtų prisimti tokią didelę dalį kaupiamosios rizikos. Ačiū. Uh, okay, so on those um, uh, uh, three um, uh, questions. First. Uždavėte tris klausimus. Visų pirma, bendrių metodas ar tarp vyriausybinis požiūris Reikia pasakyti, kad kuomet kūrėme krizių valdymo mechanizmus, pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmą arba Europos fiskalinės, e, fiskalinį susitarimą, jau tuomet buvo sutarta, kad spartumo vardan, siekiant užtikrinti spartų darbą krizių laikotarpiu. E, darbas vyksta tarp vyriausybinių metodų, bet normaliais laikais darbas vyksta pasitelkus bendrijų metodą. Dėl to buvo sutarta vienoje sutartyje netgi buvo numatyti terminai, per kuriuos turi būti priimti sprendimai. Ir mes dabar tiesiog laikomės pirminių susitarimų. Or, ir dėl tarptautinio Europos valiutų fondo siūlome taip pat tam tikrus e, gelbėjimo mechanizmus ir e, e, fiskalinės stabilizacijos funkciją numatome. Žinoma, esame pasirengę tai toliau svarstyti su valstybėmis narėmis ir Europos parlamentu, kad išsiaiškintume, kiek toli galime nueiti, taikydami šį požiūrį. Ir žinoma, mes komisiją giname bendrijų darbo metodą ir esame pasirengę ir toliau tai daryti. Toliau, Europos finansų ministrų klausimas. Šį klausimą tikimės apsvarstyti vidutinės trukmės perspektyvoje. Tai būtų dvigubos pareigybės postas. Ta pati klausimą. Ga, ga, tai būtų panašus atvejs kaip ir vyriausios įgaliotinės. E, tas asmuo būtų eurozonos valstybių pirmininkas. E, ir taip pat Europos komisijos narys atsakingas už Europos valiutų sąjungą. Atsiprašau, Europos ekonominė ir pinigų sąjunga. Ir galiausiai dėl, dėl jūsų trečiojo klausimo netrukus bus pateiktas pasiūlymas šią temą ir jis turėtų jų, turė, jų turėtų imti svarstyti Europos sisteminės rizikos valdyba dėl e, valstybių obligacijomis e, įkeistų e, vertybinių popierių. Ir valstybės narės ir jų bankai E, ne, nedidina savo valstybės skolos, bet gali rinktis daug labiau diversifikuotą e, obligacijų ir vertybinių popierių portfelį. Tai ir tokiems vertybiniams popieriams numatoma nulinė rizika. Taip pat vyksta atskiros diskusijos dėl valstybės skolos ir tų pozicijų rizikos yra labai prieštaringų nuomonių šią temą. Kaip žinome, 2016 birželio mėnesį patvirtintas kelio gairių planas ir nuspręsta sekti tarptautinės e, darbo grupės darbą, kuri dirba Bazelėje, kol kas jį jokių išvadų neparengė aiškinsimės, kaip tos grupės darbas atsilieps ES. Ta klausimą reikia spręsti labai rūpestingai, kruopšiai, nes tai gali atnešti neigiamų pasiekmių valstybių narių fiskaliniam stabilumui, jeigu sprendimai bus pernelik skuboti ir neapgalvoti. Ačiū. Prašau. Aš noriu pridurti asmeniškai Štai ką, aš tikiu bendrijų darbo metodu, nes tai yra demokratiškesnis metodas, e, jis leidžia užtikrinti demokratinę kontrolę, o be jos ES institucijos veikia prasčiau, darbo kokybė krenta. Todėl stabil, Europos stabilumo mechanizme turi dominuoti šis metodas. Aš suprantu valstybių narių. E, nenorą rinktis šį metodą, o kalbant apie Europos valiutų, žinau, apie e, ekonomikos ir pinigų sąjungos darbą, žinau, kokie sprendimai ryškėja Vokietijoje. Taip pat, kalbant apie e, Eurozonos ekonomikos ir finansų ministro posto atsiradimą, tai būtų panaši pareigybė kaip ir vyriausios įgaliotinės postas. Svarbiausia, kad e, viskas funkcionuotų ir aš savo, aš manau, kad geriau, kad tas postas atsirastų anksčiau, o ne vėliau, kad nešvaistytume laiko ir atsinaujintų komisiją. Tai būtų tikrai geras dalykas. Tai mano asmeninė nuomonė. Ačiū. Vicepirmininkas Dombrovskis paminėjo mintį, kurią išsakė ponas Girsanis šiame komitete. Ar mes ta, e, busime vienintelio pasaulio jurisdikcija, kurioje nebūtų nulinės rizikos e, likvidžių, lik, likvidaus turto prieinamo bankams. Tai sudėtingas klausimas. Ana Miranda. Ačiū pirmininkė praėjus trims metams po krizės, vertinant ekonominį ir e, pinigų politiką. Mes žaliai manome, kad šis pasiūlymas yra prastas, mažai pasistumėta valdysenos rytyje, neužtikrinama eurozonos demokratinė valdysena. Eurozona turi kontroliuoti valstybės narės, už, reikia užtikrinti peržiūros galimybę, jos nėra, reikia e, sukurti Europos finansų ministro postą. E, Tai būtų pozityvus dalykas, taip pat reikia apsaugos tinklo Europos bankininkystės sąjungai. Tačiau ir man, ir kolegai e, ponui Urtasun, kurie esame iš Ispanijos, kur įvykdytos struktūrinės reformos, kurios labai sunkiai atsiliepia žmonėms, yra skurdas, e, atskirtis Manome, kad šis pasiūlymų rinkinys tiesiog dar kartą sutvirtina griežto taupimo auksinės taisyklės. Manome, kad reikia užtikrinti didesnį demokratišką legitimumą ir būtų gerai, kad komisija būtų pasirengusi eiti tą kryptimį. Taip pat norėtume kai ką pakomentuoti dėl. Dėl struktūrinio reformų paramos programos, kaip sakė komisijos pirmininkas ir komisijos narys, ne parlamentas abejoja, bet parlamentas atmetė vienašališką reformų pobūdį. Plenarinėje sesijoje norėjome užduoti klausimą ir apie regiono, regionų politiką. Parlamento pozicija labai aiški dėl, e, kalbant apie makroekonominę situaciją, dažnai tai yra bausmė valstybėms narėms ir e, regionams, kurie gauna paramą iš struktūrinių fondų. E, ir nekart esame tai išsakę parlamente. Taip pat uždavėme klausimą komisijai, ar jį rengėsi, ar jį pažada, kad nebus siekiama vykdyti privatizaciją, ar nenukentės viešųjų paslaugų sektorius, nes kai kurioms valstybėms tai labai aktualu. Kaip komisija rengėsi užtikrinti visapusišką demokratišką legitimumą, gyvenant struktūrinės reformas bei socialinių veikėjų dalyvavimą visose procesuose? Madame la députée, euh, cette commission. Dėkui. Mūsų komisija veikia pagal taisyklės. Norime mažinti įsiskolinimą, nes skola paprastai tenka būsimoms kartoms, bet ši komisija nepasisako už griežtas biudžeto taupimo priemonės. Ir e, situacija su Graikijos e, krize parodė, kad komisija aiškiai nori, kad būtų nubrėžtas kelias, kuris e, protingą biudžeto politiką derina su ekonomikos augimo skatinimu. Ir matome, kad dabar e, deficitas Graikijoje yra mažesnis negu 1 procento. Taigi e, tas pavyzdys rodo, kad galima ir, ir griežtas biudžeto taisyklės derinti su ekonomikos augimo skatinimu. O kalbant apie stabilizacijos mechanizmą, tai norime, kad mažėtų skirtumai tiek tarp atskirų valstybių narių, tiek pačių valstybių narių viduje. Ir iš tiesų, iš praktikos galime sakyti, kad ta divergencijos mm, strategija, kurią mes numatėme, yra reikalinga. O reformos yra svarbios, ekonomika dabar atsigauna. Ir aišku, kad tada reformos dabar turi būti kitokios, nes ekonomika atsigauna ir mes remiame švietimą, inovacijas, tyrimą, mokslinius tyrimus ir plėtrą ir mm, įtraukia mm, visuomenę. Norėčiau papildyti vieną dalyką kalbant apie reformas. Jei pasižiūrėtume į struktūrinių reformų paramos programą, tai ta programa remiasi paklausa. Tai yra valstybės narės prašo, kad būtų suteikta parama jų vykdomoms reformoms. Ir kai mes vertiname tuos valstybių narių prašymus, mes atsižvelgiame į tai, kaip tos reformos uh, atitinka e, rekomendacijas pateiktas konkrečiom valstybėm narėm, kaip tos reformos atitinka tą tokį bendresnį, platesnį Europos prioritetų sąrašą ir ar tos reformos iš tiesų yra svarbios tom pačiom valstybėm narėm. Taigi, kaip jau minėjau, ta programa priklauso nuo to, ko reikia valstybėms. Ir panašiai mes norime turėti ir tą stabilumo mechanizmą, kad jis irgi būtų pagal poreikius, pagal paklausą mm, su atitinkamom priemonėm e, vykdomas. Ponas Papandropoulos, Papadimopoulos, norėčiau paklausti apie Graikiją. komisija e, pozityviai kai kuriuos dalykus Graikijoje vertina, baigsime tą uh, paramos programą sėkmingai. Graikijos įstaigos, Europos centrinis bankas ir komisija uh, nusistatė labai tokį griežtą darbų grafiką tai yra iki Liepos pradžios e, susitarti dėl tų būsimų žingsnių, kalbant apie paskutinį vertinimo etapą. Ir čia reikia paminėti tas reformas, kurias Graikija turės padaryti, bet turime neužmiršti ir kitos uh, pusės. Tai Graikija turės mažinti savo įsiskolinimą remiantis tuo, dėl ko susitarta 17 metais. Ir e, Graikijos ekonomika bus stebima remiantis reglamentu 472-13 metų. Trys metai jau praėjo nuo šios programos pradžios, bet Tarptautinis valiutos fondas dar neapsisprendė, ar dalyvau šioje programoje. Ir susidaro toks įspūdis, kad visi komisijos vertinimai susiję su viešaisiais Graikijos finansais kaip ir netitinka uh, E, Tartautinio valiutos fondo vertinimu. Ir Tartautinis valiutos fondas kaip ir dėlse ir tai Graikijai labai neigiamai atsiliepia. Tas vėlavimas, tie vėlavimai iš esmės visat yra nepalankus. Taigi norėčiau paklausti, ko jūs norėtumėt, e, ko, ko jūsų nuomonė reiktų, kad Graikijos e, problema sėkmingai būtų išspręsta ir koks būtų Europos e, valiutos fondo vaidmo. E, ponas Moskovičiai, turim palaukti e, Graikijos programos pabaigos, Eurogrupė 21 birželio prims sprendimą ir iki to laiko yra nemažai tikslų, nemažai uždavinių, kuriuos Graikija turi atlikti. Graikijos e, institucijos turi e, pateikti augimo strategiją, kuri yra Graikijos strategija graikam, patvirtinta graikų, taip pat ketvirtoji programos peržiūra ir atitinkami e, darbai turi būti iš anksto užbaigti gegužė, tas turi būti padaryta ir tada jau galėtume kalbėti apie stebėjimą po programos įgyvendinimo. Bet tas stebėjimas nebus toks kaip ketvirtoji programa. Tai tas vyks Eurodarbo grupėje ir Euro grupėje, e, kalbant apie skolos mechanizmą ir ekonomikos augimą. Aišku, turime išlikti budrus turėti galvoje Graikijos bankų situaciją. Europos komisija dirba su įvairiom institucijom, kad parengtų bendrą poziciją, nes mūsų, mes atliekame bendrai visi tą situacijos vertinimą. Vyko techninės diskusijos su Tartautiniu valiutos fondu, diskusijos vertinant įvairius skaičius, komisijos e, vertinimai dažnai atitiko realybę ir komisija pasinaudojo visomis savo galiomis diskusijose su e, Tarptautiniu valiutos fondu taip pat, kad būtų atsispiriama nuo realių skaičių, kalbant apie ekonomikos augimą taip pat. Nes e, čia nereikia aukštosios matematikos, kad galėtume suprasti, kokia yra situacija Graikijoje ir kaip ją turėtume vertinti. Ir valdys ir aš pats e, dalyvausime kitame sustikime su tarptautiniu valiutos fondu ir tikrai būkite e, ramus, mes objektyviai vertinsime situaciją, objektyviai ir sąžiningai. Marko Valį. Dėkui pirmininkė, dėkui gerbiami komisarai, skaičiau mm, šios dokumentus labai susidomėjęs. Iš tiesų turime rasti e, sprendimą, kad pašalintume e, tą disbalansą tarp įvairių ekonomikos sektorių. Tie siūlomi kompromisai e, neišsprendžia to disbalanso problemos yra tam tikri kompensaciniai mechanizmai. Kalbame apie 25 milijardus septyniarių metų laikotarpiui, tai nėra daug. Ir tuos milijardus turėtų valstybės narės įnešti. Uh, ir tai pakankamas aukojimasis, kai kalbame apie griežtą biudžeto politiką. Stabilizmo, eh, sta, stabilumo mechanizmas jį irgi valstybės narės turės finansuoti. Esant griežtom taisyklėm, Italijos įnašas bus irgi didelis Europos stabilumo fondą ir e, Italijos bus prašoma vykdyti nepopuliarias ir neteisingas reformas. Taigi norėčiau paklausti, ar komisija ir taryba supranta, kad tos priemonės nėra veiksmingos. Net jei jau galim ko gero nuspėti, kad tai, kas siūloma, neveiks efektyviai. Skolos klausimas, obligacijos kodėl čia remiame sprendimus, kurie yra tik kompromisiniai, o ne patvarus ir ilgalaikiai. Neteisingus sprendimus pasirenkame, o pasirenkame kažkokius kompromisus, kurie gali sąlygoti naują krizę ir tada Europa gali neturėti priemonių iš tos krizės išeiti. Dėkui už klausimus. Pirmiausia, kaip mes e, tuos ekonominius disbalansus e, naikinsime. Mūsų pasiūlymas būtent tam ir skirtas. Ir čia yra du keliai. Pirmiausia, didinti eurozonos e, šalių atsparumą, o kitas kelias stiprinti Europos krizių absorpcijos mechanizmą. Ir trumpai abu du juos dabar paaiškinsiu. Pirmiausia, e, parama struktūriniam reformom. Mes siūlome tą reformų priemonę, O kalbant apie skaičius, tai tie skaičiai nėra galutiniai, nes tie dokumentai yra tik dokumentai diskusijom. Tie uh, skaičiai, kurie bus pateikti, tai atsispindės gegužės pradžioje mūsų daugiametės finansavimo programos pasiūlyme. Bet kalbant apie esmę, tai tas mechanizmas yra uh, orientuotas į paklausą, kuris suteikia paramą uh, ir finansinę paramą valstybėm narėm, tai nėra kreditai, tai yra e, subsidijos, tai yra finansavimas iš ES biudžeto ir valstybės narės gali tą finansavimą savo reformoms gauti. Kai kalbam apie eurozonos fiskalinio stabilizavimo funkciją, tai ta funkcija pirmiausia yra paremta paskolom, bet čia norime paremti viešasias investicijas valstybėje narėje, kai yra didelė simetriniai šokai. Nes e, pirmiausia, esant tokiam šokam, pirmiausia, finansa, investicijos kenčia. Taigi mes norime teikti paslaugas, pa, paskolas būtent investicijom e, paremti. Tai tuo skiriasi šios dvi priemonės. Jūs taip pat klausėte apie euro obligacijas. Diskusijos jau yra vykę. Mes išklausėme įvairių nuomonių ir ta, tai atsispindi mūsų apmąstymų dokumente skirtame Europos pinigų sąjungos gilinimui Ir čia kalbame apie mm, nuosavos rizikos reglamentavimą. Kol kas to dar neliečiame, neliečiame ir skolos mutualizavimo euro e, zonoje, taip pat skolos vertybiniai popieriai yra susiję su bankų situacija. Mm, aš norėčiau užtikrinti, gerbiamus parlamentarus, kad komisija tikrai nenori kištis į demokratinius procesus, pavyzdžiui, Italijoje ir kažko reikalauti. Ne. Ir, ir visi tą žino, kad Italijoje gamyba smunka ir tą problemą reikia spręsti, reikia vykdyti atitinkamas reformas E, skolos lygis Italijoje yra labai aukštas ir kad galėtume mažinti įsiskolinimą, bet taip pat ir skatinti ekonomikos augimą, turime vykdyti atsakingą biudžeto politiką. Italija yra didelė valstybė, trečia eurozonos e, pagal dydį valstybė ir netrukus taps trečiaja didžiausia ekonomiką Europos Sąjungoje, tai Italija turi taikyti tas bendrasias taisyklės, kurios, manau, pozityviai padės spręsti ir skolos problemą, kuri priešingo atveju atsiguls ant būsimų kartų pečių. Vienintelis e, globalistų atsakymas e, į kilančius iššūkius e, dar labiau stiprinti ES, dabar yra stiprinama ekonomikos ir pinigų sąjunga, mums ir žmonėms akivaizdu, kad šis sprendimas yra blogas. Praeities patirtis jau parodė, kad ekonomikos ir pinigų sąjunga buvo pradėta kurti <clears throat> panaikinant bet kokią nacionalinių centrinių bankų kontrolę, jūs tai vadinate centrinių bankų nepriklausomybė. Taip pat e, vyriausybės ir bankai vien, vieni kitus remia ir dabar siūloma kurti Europos valiutų fondą, kuris taptų galingesnis už valstybės narės eurozonoje ir veiktų atlikdamas tam tikrą žandarmo funkciją, primesdamas demokratiškai išrinktoms vyriausybėms taupimo e, priemonės. E, E, reaguojant į e, rinkų sviravimus arba būtinybę teikti paramą e, kai kuriems bankams, matėme, kaip tai vyko Graikijoje. Taigi manau, kad tie jūsų pasiūlymai yra ekonomikos žlugdymo tik tai įrankis. Mes visiškai nenorime Europos valiutų fondo ir taip pat visiškai nenorime, kad būtų pritaikytos atitinkamos priemonės valstybės skoloms mažinti, e, atiduodant daugiau įtakos finansų rinkoms, e, nes tokiu būdu nukentėtų e, natūralios prigimtinės valstybių narių bankų tarpininkavimo funkcijos. Ir jūs pasiūlymai yra naudingi tiems valstybėms ir Goldman Sachs bankui. Ir e, kaip žinome, kad Goldman Sachs atstovas yra eurozonos e, reformos e, šalininkas JAF, tai yra Vokietijos finansų viceministras. Taigi noriu paklausti, kokiu garantijų jūs galite mums pateikti, kad jūsų atinkamai siūlomos reformos net neš žalingų rezultatų. Jūs klausydamas, ponė, manau, aš tikrai nieko nesuprantu jūsų, galbūt mano uh, E, intelektiniai gebėjimai neleidžia to padaryti. Iš tiesų, nelabai suprantu, ar iš jūsų pasakymą, ar jūs pasakote už ar prieš eurą, ar norite, kad e, jo būtų atsisakyta. Man sudarė įspūdis, kad jūs pats nelabai supratote, ką pasakėte. E, aš manau, kad jau ištisi, ištisus metus vyksta ta ideologinė kova e, tarp e, suverenumo šalininkų, nacionalistų ir e, žmonės dėl šios tarpusavio kovos tik tai dar mažiau viską supranta. Tačiau nepasim to, jie puikiai žino, kad euras reiškia tam tikrą apsaugą ir garantiją susipuolėti Europos centrinį banką, tačiau be 2012 metų priimtų sprendimų Mario Draghi vadovaujant, be e, Europos centrinio banko likvidumo skatinimo programos mes iš tiesų negyventume dabartinėmis sąlygomis, kuomet paskolų palūkanų normos yra e, pasiekusios istorinės žemumas. Mes e, puikiai prisimename, kas vyko iki E, euro įvedimo, kuomet skirtumai tarp atskirų dabartinių eurozonos e, valstybių išsivystimo ekonomikos buvo didžiuliai, tačiau po to buvo įgyvendintas bankų pertvarkymo mechanizmas pasiūlytas ir e, šią priemonę pasitelkus galime e, užkirsti kelią ir išvengti tokių krizių, kurias patyrėme, į kurią patyrėme 2008 metais. Su tai, kai jūs kalbate apie Europos valiutų fondą, e, yra visiškai beprasmiai žodžiai. Šis fondas tikrai negalės primesti e, valstybėms narėms kažkokio Europos biudžeto susitarimo, nes tam reikėtų pakeisti galiojančias sutartis, taip pat yra numatyta ir e, tam tikrą lankstumą galimybę Europos valiutų fondo veikloje. Taigi, manau, tai, ką jūs teigiate arba ką manote apie Europos valiutų fondą, iš tiesų yra labai toli e, atitrūkę nuo tikrovės. Pone komisijos narys, nu, visiškai nesakėte tai mano klausimus e, dėl e, E, demokratinės Europos valiutų fondo prigimties. Aš man, e, raginu Jūs perskaityti komisijos pasiūlymą, kuriuo ketiname įtraukti e, atitinkamas, numatyti atitinkamas Europos valiutų fondo kontrolės funkcijas, kurios būtų priskirtos demokratiškai išrinktoms institucijoms, tame tarpe ir parlamentui. Ačiū. Baigiame diskusijas. Visiškai pritariu komisijos Moskovičiai pozicijai. E, kad nereikėtų dabar paukoti Mm, tam tikrų mūsų demokratijos privilegijų. Mm. Siekiant mažinti valstybės įsiskolinimus ir mes skatiname valstybės narės mm, paremti komisijos pasiūlymą dėl ekonomikos stabilumo mechanizmo įtraukimo į bendrijos metodą ir ekonomikos ir pinigų sąjungos sustiprinimo mes savo ruoštų dirbsime teisėje, kurios darbo tam, kad šis procesas vyktų lygiai grečiai, aš turiu minėję rizikos valdymą ir rizikos mažinimą. Ačiū visiems. Teisime e, mūsų dialogą ir bendradarbiavimą. Dabar vienos minutės pertrauka, kad galėtume pasirengti balsavimams.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 The vote is closed. Balsavimas baigtas. Dabar prasidės tikrasis balsavimas. Balsuosime dėl Robert Zylė nuomonės, dėl pasiūlymo, dėl Europos parlamento tarybos reglamento, kuriuo nusatoma tiesi e, tiesioginių užsienės Europos Sąjungos tikrinimo sistema. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Aštunt A kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 14 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. B kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. C kompromisas už, prieš. Tikriname, kai balsavome, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 97 ir 177 pakeitimai už, prieš. Tikriname, kaip balsavome, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesti 98 pakeitimas už, prieš Atsiprašau, sako pirmininkas, kokia PP e pozicija už. Visi už pritarta. 99 e, tapatus už prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl 99. -ojo. Balsavimas baigtas. Atmestas. Šimtasis už. Prieš Tikriname, kaip balsavimą dėl šimtojo, prašau balsuoti. Vote is closed. Vienas baigtas. Atmestas. 101 už, prieš susilaikė pritarta. 102 už, prieš susilaikė pritarta. 103 už, prieš susilaikė pritarta. 104 už, prieš susilaikė atmestas, D kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 118 pakeitimas su pakeitimu žodžiu, už, prieš susilaikė pritarta, E kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. Pirmasis 126 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 127 už, prieš susilaikė pritarta. Pritarta 128 už prieš susilaikė. Pritarta 129 už prieš susilaikė. Pritarta 19 už prieš susilaikė. Pritarta 130 už prieš susilaikė. Atmestas 131 už prieš. Tikriname, prašau balsuoti, dėl 130. 31. Balsavimas baigtas. Pritarta. 132 už prieš susilaikę pritarta, 133 už prieš susilaikę pritarta, 134 už prieš susilaikę. Atmestas 135 už prieš susilaikę, pritarta 136 už prieš susilaikę, pritarta, 137 už prieš susilaikė atmestas, 138 už prieš tikriname, kaip balsavome dėl 138, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šimtas toliau 41 už prieš susilaikė pritarta, 142 už, prieš susilaikė atmestas, 143 už, prieš tikriname 143. Balsavimas baigtas, atmestas. 144 už prieš susilaikė atmestas, 145 už prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl 145, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, atmestas. 146 už prieš susilaikė atmestas, 147 už prieš susilaikė pritarta, 148 už prieš susilaikė atmestas, 149 už prieš susilaikę pritarta, 150 už prieš tikriname, kai balsavimą dėl 150, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, atmestas. F kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 122 pakeitimas už prieš susilaikę atmestas, 23 už prieš susilaikę pritarta, G kompromisas už prieš susilaikę pritarta, 157 pakeitimas už prieš susilaikę atmestas. H kompromisas už prieš susilaikę pritarta, 160 už prieš susilaikę pritarta, 26 už prieš susilaikę pritarta 161 už prieš susilaikę atmestas, 163 už prieš susilaikę pritarta, 164 už prieš susilaikę pritarta, 165 už prieš susilaikę atmestas. Šim... Tikriname, kaip balsavome dėl šio pakeitimo. Baigėme balsuoti. Atmestas. 166 už prieš susilaikė. Atmestas. 167 už prieš susilaikė. Pritarta. Į kompromisas už prieš susilaikė. Man atrodo, pritarta, bet tikriname. Prašau balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. J kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 172. Ir kiti dėl visų kartų už, prieš susilaikė atmestas. 173 ir 79 už, prieš tikriname, kaip pasame, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 176 toliau. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 179 ir dar du pakeitimai dėl jų kartu už, prieš susilaikė pritarta. 180. Ne, atsiprašau, jis atkrenta. 178 už, prieš susilaikę APP už pritarta. 29 už prieš susilaikę atmestas, 30 už prieš susilaikę pritarta, 31 už prieš susilaikę atmestas, 32 už prieš susilaikę pritarta, 33 už prieš susilaikę pritarta, 34 už, prieš susilaikė atmestas, 35 už, prieš susilaikė pritarta, 36 už, prieš susilaikė atmestas, 37 už, prieš susilaikė atmestas, 38 už, prieš, man atrodo, atmestas, bet patikrinsime dėl 38, kai balsavome. Balsavimas baigtas. Atmestas. 39 už, prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl 39. Socdemai už 39. Tuomet pritarta. 40 už, prieš susilaikė atmestas. Pirmasis už, prieš susilaikė atmestas. 41 už, prieš susilaikė pritarta. 42 už, prieš susilaikė atmestas. 43 už, prieš susilaikė pritarta pritarta 44 už, prieš susilaikė, pritarta 45 už, prieš susilaikė, atmestas, antrasis už, prieš susilaikė, atmestas, 46 už, prieš susilaikė, pritarta, 47 už, prieš susilaikė, atmestas, tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Trečias už prieš susilaikė atmestas. Ketvirtas už prieš susilaikė atmestas. 48, 48 už prieš susilaikė atmestas. 49 už prieš susilaikė pritarta. 50 už prieš susilaikė pritarta. 51 už prieš susilaikė atmestas. 52 už prieš susilaikė pritarta, penktas už prieš susilaikė, pritarta 53 už prieš susilaikė, atmestas. Ne, jie, jie atkrenta. 53 už prieš susilaikė pritarta. 55 už prieš susilaikė pritarta, 56 už prieš susilaikė pritarta, 57 už prieš susilaikė atmestas, 58 už prieš susilaikė pritarta, 59 už prieš susilaikė pritarta, 60 už prieš susilaikė pritarta, 61 už prieš susilaikė atmestas, 6 už prieš. Tikriname, dėl šeštojo prašau balsuoti. Balsavimas baigtas pritarta. 67. Antras už prieš susilaikė pritarta. Septintas už prieš susilaikė pritarta. Aštuntas už prieš susilaikė pritarta. 63. už prieš susilaikė atmestas. 65. už prieš susilaikė atmestas. 66. už prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl 66. Balsavimas baigtas pritarta. 70, 68 už prieš susilaikė atmestas, 9 už. Ne, nepritarta. Šešiasdešimt devintas už, prieš susilaikė atmestas, septyniasdešimtas už, prieš atkrenta 71, tapatus už, prieš Man atrodo atmestas, bet patikrinsime, kai balsavome dėl 71-ojo. Balsavimas baigtas, atmestas. 72 už prieš susilaikė atmestas, 10 už prieš susilaikė pritarta, 73 už prieš tikriname, kai balsavome. Balsavimas baigtas. Pritarta. 75 už prieš susilaikė pritarta. 77 už prieš susilaikė pritarta. 11 už prieš susilaikė pritarta. 12 už prieš susilaikė pritarta. 78 už prieš tikriname, kai balsavome dėl 78-ojo. Vote is closed. Pasavimas baigtas. Pritarta. Dabar dėl viso teksto su pakeitimais balsuojame vardiniu balsavimu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 30 U, 38 už, 8 susilaikė, 4 balsavo prieš, sveikinimai pranešėjui. Kitas mūsų posėdis įvyks Balandžio 9 prasidės 15 valandą. E, posėdis baigtas, linkiu visiems e, gerų Velykų. Ačiū.